Gerbiami kolegos, atsiprašau, kad pavėlavau. Turėjau dar šiek tiek skubių netidėliotinų pokalbių. Pradedame mūsų darbą, šiek tiek vėluojame, atsiprašau visų, atsiprašau vertėjų. Taigi 17 mūsų darbo tvarkės punktas - socialiniai būstai Europos Sąjungoje. Pristatau žodį poniai Karima Dėlinai pristatys 326 pakeitimus. E, noriu dar pasakyti, kad ponas Henk. Ponas Henk kuris irgi turi ateiti, dar jo nėra mūsų salėje. Jis ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra pranešėjęs šiuo klausimu. O dabar suteikiu žodį Karima Deli. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmiausia šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad buvo šiek tiek techninių problemų. Mūsų darbą stabdė vertimo tarnybų problemos. E, turiu galvoje prancūzišką ir anglišką dokumentų variantus. Aš turėjau pateikti pakeitimus, daug pakeitimų su lingvistiniais pataisimais. Ir aš e, iš tikrųjų pabandysiu pasižiūrėti, užtikrinti, kad visi tie lingvistiniai, e, visos lingvistinės klaidos būtų ištaisytos kompromisiniuose pakeitimuose. Socialinių būstų problema esant kriziai padidėjo, žmonės labai sunkiai gali pasinaudotis socialinio būsto teisę. Daugelis e, žmonių nebeįperka e, būtų, nebegali jų nuomotis, nes kyla ir nekilnojamo turto, ir energijos kaina. Dėl to socialinis būstas yra labai svarbus socialinių ir ekonominių problemų sprendimui. Dėl to šiame pranešime aš e, skatinu iš tiesų investuoti į socialinio būsto sektorių, kad spręstume esamas problemas, kad padėtume mūsų piliečiams užsitikrinti normalės gyvenimo sąlygas. Daugelis jų dėja dabar gyvena toli gražu, e, nenormaliai. socialinio būsto misija yra tapti ekonomikos stabilizuojančių faktoriumi. Mes dažnai pamirštame šią misiją. O aišku yra viena, kuo daugiau turėsime valstybėje socialinių būstų, tuo e, mažesnė tikimybė, kad kils nekilnojamo turto burbulai. Socialinis būstas taip pat iš prie, viena iš priemonių skatinti ekonomikos augimą. Jei investuosime į socialinį būstą, į tokių namų statybą, į pastatų renovacijas, paverčiant juos socialiniais būstais, prisidėsime prie ekonomikos skatinimo. Tai bus kaip ir ekonominis svertas ES ekonomikai pakelti. energetinė transformacija, pereimas prie naujų energetinių šaltinių, žaliosios energetikos e, skatinimas ir naudojimas taip pat galėtų būti naudingas socialinio būsto srityje. Socialiniai būstai pirmiausia turi spręsti e, problemas tų, kurie nebegali susimokėti už energijos naudojimą. Socialiniai būstai ženkliai leistų pagerinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę. Norėčiau pasakyti, kad norėčiau prašyti jūsų paramos šioms konkrečioms rytims. Pirmiausia, kad būtų Europos būsto observatorija, kuri rinktų visą nacionalinę statistiką skatintų keitimąsi gerąją praktiką, skatintų valstybės narės e, turėti tinkamą socialinio būsto politiką, būsto už įperkamą kainą politiką. Tai yra pranešimo penktas punktas. E, toliau, vykstant Europos semestrui, reikia, kad tarp visų ekonominių rodiklių mes numatėme ir socialinius rodiklius. Tai yra 111 pakeitimas. Toliau reikia sukurti nuostatas dėl energijos e, apsirūpinimo žiemos sąlygomis. Ir tai pirmiausia būtų strategija benamių problemoms spręsti, kad milijonai ES piliečių neatsidurtų gatvėje, turim padėti jiems turėti kur gyventi. Taip pat aš pritarčiau daugeliui pakeitimų, kuriuos pateikė bendra pranešėjai. Buvo vakar vakare atsiųsti geri kompromisiniai pakeitimai. Norėčiau dar pridurti, kad šis pranešimas leis mūsų komitetui tiesiogiai prisidėti, tiesiogiai pagerinti Europos piliečių gyvenimą. Būstai yra e, vienas svarbiausių e, žmogaus gyvenimo reikmių. Dėkui kolegoms, kurie prisidėjo prie mano darbo. Dėkui toliau Aleksandras Sarkas, po to Filbenja. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad socialinis būstas yra mano frakcijos nuomonė prioritetinės svarbos klausimas, ypač dabartinės krizės sąlygomis. Ir e, žmonių yra pakankamai daug, kuriems būtina aprūpinti socialinių būstų, nes milijonai žmonių prarado darbą, prarado savo būstą. Ir jokių būdų mums nėra sudėtinga pritarti Karimos dėlį nuomoniai pranešime. Mes teikiame 29 pakeitimus ir jie yra skirti ir jie e, teikiami visais trim pagrindiniais klausimais, kurie aptariami nuomonėje. Pirmiausia, ar reikalinga bendra europinė politika? Pranešime nėra atskiros dalies skirtos galimos europinės būsto politikos analizai, bet e, Maničiau, tai galėtų tapti rekomendacija europinėms institucijoms, jau nekalbant apie komisiją. Nepamirškime 26 Lisabonos, 36 Lisabonos sutarties straipsnio, bet e, niekada nebuvo jo pasinaudota ir niekada niekas nebuvo sukurta. Turiu galvoje atitinkamai patikimus rodiklius. Taip pat būtina sukurti visą europinę sistemą, kuri užtikrintų nuoseklų būsto politikos vykdymą šiuo metu būsto politika ir jos vykdymas yra pakankamai fragmentuota. Nes a, mes atskirai kalbame apie kovą su skurdu, apsirūpinimą energiją, veiksmingą energijos panaudojimą ir kitus dalykus susijusius su būstų ir būstų problemomis, bet visada kalbame atskirai. Reikėtų viską susijęti į bendrą visumą. Ir dar turiu daug klausimus. Pirmiausia, dėl konkurencijos politikos. ES konkurencijos politika neturėtų būti plėtojama, vadovaujantis vien tik strategija Europa 2020 ir nukreipta vien tik tai neligybei panaikinti. Nes mes žinome, kad dabar vidaus rinkoje yra nemažai socialinės rytėje iškeltų tikslų, bet mes e, į juos neatsižvelgėme. Švedija, Niderlandai ir iš dalies Prancūzija imasi darbo, bet mes turime peržiūrėti konkurencijos politiką, kad būtų mūsų požiūris į būstą, į socialinį būstą nuoseklus mes teikiame 16 pakeitimą to, um, dėl to, nes reikalingas strateginis požiūris, reikalingi principai ir nepamirškime, kad socialinis būstas yra susijęs su viešųjų interesų. 21 straipsnė sakoma, kad ne tik reikia parengti, suformuoti socialinio būsto politiką, bet taip pat valstybės narės privalo savo nacionalinės socialinio būsto politikas vykdyti vieningai ir tos politikos turi būti tarpusavį suderintos. Man regis, kad reikia būsto paskolą teisinių, e, teisiškai reglamentuoti. Apie tai kalbame savo dešimtame pakeitime, nes tuo tarpu faktiškai šioje srityje nieko nevyksta dėl krizės. Dažniausiai e, visa našta tenka pačioms šeimoms, kurios nepajėgios yra imti kreditus, jos gražinti. Pavyzdžiui, Ispanijoje žmonės tiesiog praranda būstus dėl negeros sistemos pačios. Aišku, yra uh, sąžiningų bankų, yra nesažiningų bankų, bet žmonėms turi būti leista gyventi savo namuose, nes jeigu būsto paskola yra didžiulė ir žmonės nesugeba jos išmokėti, tai mums reikia surasti būdą, kaip užtikrinti, jog jie neatsidurtų gatvėje. Apie tai ir mes kalbame 14 ir 15 pakeitime apie tai. Taigi požiūris turi būti grindžiamas teisingumo ir sažiningumo principų. Taigi reikia sustiprinti teisės aktų reikalavimus būsto kreditų srityje, hipotekos srityje, kad būtų išvengta uh, Um, nepageidaujamos rizikos, o jeigu kyla rizika, ją turi prisimti ir bankai. Taip, girdėme argumentų, kad to negalima padaryti, nes uh, bankai bankrutuos, bet aš manau, kad bankų bankrotas yra mažesnė uh, nelaimė negu kad žmonių išmetimas į gatvę. O šiaip tai <clears throat> pranešimas tikrai nuoseklus ir tikiu, kad jisai um, duos gerų rezultatų ir padės sutelkti dėmesį į svarbiausias sritis. Ačiū toliau, Filbenien. Kalbės tačiau. Aš taip pat norėčiau uh, pasakyti, kad ipotekų kreditai šią prasme yra irgi svarbus. Mūsų bankų sektorius sako, kad teikiant hipotekinius kreditus būtų galima e, prisidėti irgi prie socialinio būsto, e, prie būsto problemų sprendimo. Tai būtų viena iš naujų galimybių, e, finansinių, nišinių galimybių. Filipas Benjon, po to Elizabeth Mou. Ačiū labai noriu padėkoti už parengtą pranešimą pranešėjai, nes tikrai vadovautasi tokiu visą apimančiu požiūriu. Ir prisiminsiu seminarą, kuris buvo surenktas prieš pradedant renkti pranešimą ir kuris, na sakykime, pavyzdžiui, man tikrai uh, leido naujai pažvelgti kai kuriuos dalykus ir dėl to e, teikiu tam tikrus pakeitimus. Aš neaptarsiu atskirai kiekvieno pakeitimo, jų yra apie 300, mes e, galų gale 10 val. pradėsim balsavimą, tačiau dėl temų. Aš pateikiau keletą pakeitimų ir įtraukiau žodį affordable, e, e, įperkamas, nes e, būtent jungtinėje karalystėje yra affordable savoka, įperkamumo savoka apibriešta labai įvairiai įvairiuose sektoriuose, ne tik, bet ne viešajame sektorėje. Taip pat pateikiau uh, pakeitimų, kuriais siūlau įtraukti ir privatų sektorių, ne tik tai viešai sektorių, nes jis dalyvauja aprūpinime socialinių būstų kai kuriuose valstybėse narėse. Taip pat yra pakeitimas dėl valstybės pagalbos patikslinimo ir nesu tikras, ar dabar įmanoma pritraukti privatų sektorių tuo pat metu, kai yra naudojamasi valstybės pagalba. Dabar dėl įperkamumo ir prieinamumo, ypač um, apšildant namus ir apmokant um, už, e, sąskaitas už suvertotą energiją. Taigi, e, kai mes renovuojame namus, turime galvoti, ar bus, ar gyventojai bus pajėgus padengti šiltinimo sąnaudas. Gal reikėtų galvoti apie apie tai, kad e, vis daugiau reikalaujama lėšų ir iš ES, bet susidaro užburtas ratas. Lėšos yra skiriamos, gyventojai nepajėgus a, e, sukaupti reikiamų pinigų ir taip keliaujame nuo vieno prie kito. Aš manau, kad būtina šį dalyką sutvarkyti. Taip pat reikėtų aiškiai apibriežti ES ir valstybių narių kompetencija socialinio būsto srityje. Ir manau, kad mes tikrai sutarsime dėl daugelio labai svarbių dalykų. Ačiū. Kas dar norėtų uh, pasisakyti, klausė pirmininkė, kad aš galėčiau sudaryti sąrašą. Tomas Mann. Aš atsiprašau, kad vėlai pradėjau, nes mes vėluojame ir mes todėl kiek vėluosime pradėti balsavimą. Taigi noriu klausti komiteto narių, ar dar kas pagidautų pasisakyti, nes kitaip aš laikau kalbančiųjų sąrašą baigtiniu ir į jį daugiau nebeįtrauksiu asmenų. Ar komisija yra? Ne, komisijos atrodo nėra. Puiku. Moran Chatie ir Sinclair, o paskiau pasisakys pranešėja ir perėsime tada jau prie kito klausimo. Pone pirmininkė, labai trumpai noriu padėkoti Karimai dėliai, kad ji e, taip puikiai susidorojo su jai patikėta tema Ir treito susitikimo metu mes kaip tik svarstavome, kaip išsaugoti tą socialinio fondo dalį, kuri skirta kovai su skurdu. Be Europos socialinio fondo lėšų, kuris turi padėti kovoti su skurdu, tai reiškia ir užtikrinti, prisidėti prie aprūpinimo būstų, mums reikia apskritai europinės socialinio būsto uh, politikos vizijos ir pačios politikos. Mums reikia, ko gero, vadovautis tuo požiūriu, kuriuo vadovavosi Karima Dėlį rengdama pranešimą ir daugiau aktyviau dėrėtis dėl Europos socialinio fondo biudžeto. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mano pakeitimais ypač siekiama pabrėžti energetinio efektyvumo svarbą socialiniuose būstuose, nes neturtingiausiam žmonėm tai yra labai svarbu. Energinis efektyvumas šiam dalykui kol kas neskiriama pakankamai dėmesio ir dėkoju Karimai, kad jinai būtent į tai taip pat nori atkreipti dėmesį. Dėkui, ponė Sinclair. Ačiū pirmininkė, nėra abejonės, kad socialinis e, būstas uh, E, labai e, svarbus mūsų visuomenio audiniui, nes e, tai galiu patvirtinti iš asmenės patirties, užaugau socialiniam būste, tačiau 18 metų Junktinėje karalystėje vyriausybei, esant konservatorių vyriausybei, nebuvo finansavimo. Ir uh, Buvo teikta, kad išsiplėtus ES 14 tūkstančių naujų e, gyventojų atvyks į Junktinę karalystę ir aišku, e, vietos valdžiai buvo labai sunku e, planuoti, o iš tikrųjų atvyko milijonas. Daug atvyksta iš rytų Europos ir Ir dabar mūsų koalicija nelabai mums pasako, kiek tikėtina, kad žmonių atvyks, tai kaip vietos valdžia gali planuoti socialinį būstą. Tai yra didžiulė e, problema, kuri e, kelia didžiulę, didžiulį įtampą mano regione vietos e, valdžiai. Paminėsiu um, savo Solihol vietos savivaldybę. Uh, tarkim, kaip yra su žmonėm, kurie, pavyzdžiui, prašo, kad jiem įrengtų specialiai pritaikytą virtuvę, ar jie turi specialių teisų? Pone pranešėja. Gerbiami kolegos, labai ačiū visiems už pakeitimus. Manau, socialinis būstas yra ne problema, o būsto krizės problemos sprendimas. Būsto krizė yra visoje Europoje ir aš tikiuosi pasiekti kuo geresnių kompromisinių pasikeitimų. Kova, aišku, nesibaigs parlamente, jinai keliasi į komisiją, keliasi į valstybės narės. Kiekvienas turi m, mm, turėti įgyvendintą teisę į būstą. Teisė į būstą turi būti uh, užtikrinta. Energetinis efektyvumas užima pagrindinę pranešimo dalį. Mes manome, kad šiame sektoriuje investicijos būtent turi būti kreipiamos į šią sritį. Tai padės spręsti ir bedarbystės problemas. Turime mm, siekti žaliosios ekonomikos, žaliosios energetikos skatinimo kompromisiniai pakeitimai, aš e, sakiau, kad buvo atsiusti vakar, aš padariau klaidą, kompromisiniai pakeitimai bus atsiusti šiandien. Ir labai dėkoju kolegom, kurie prisidėjo prie mano darbo. Dėkui kolegos. Pakeitimus, kompromisinius pakeitimus svarstysime 22 balandžio, o balsavimas bus 23 balandžio. Baigiame nagrinėti 17 darbo tvarkės punktą ir dabar pereisime prie balsavimo. Pradėsime nuo 18 punkto. Balsuojame už laiško formą pateikto nuomonės projekto prieimimą. Tai yra Austrijos paraiška e, gauti lėšų iš prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Austrija tabak įmonė. Ši įmonė patyrė e, problemų dėl globalizacijos Tai yra ir vartojimo, ir gamybos mažėjimas. Žinome, kad e, tabako vartojimas Europoje mažėja, bet didėja Kinijoje ir kitose pasaulio šalise, kur vis plačiau vystosi vartotojų visuomenės. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniniu balsavimu. Visi turite korteles. En plus, on regarde. Dans ce cas, on ne peut pas vérifier si c'est un membre de trop. Tout le monde a pu voter le... Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt šeši už. Atsiprašau, sako pirmininkė, 36 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Taigi, tvirtiname šį laišką. Antrasis laiškas biudžeto komitetas ponas Lamasiūras dėl Europos pristankymo prie globalizacijos padarinių fondo Ažil, Agilė, Italijos įmonės paraiška. Tai yra informacinių technologijų įmonė. Taigi, Balsuojame iškart už šį laišką elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Trisdešimt šeši už, trys prieš, nulis susilaikė. Laišką tvirtiname. Toliau. Nous en venons au point 20. Dešimtasis punktas. Balsuojame už pono Čabas Sogor nuomonės projektą. Moterų judumas švietimo tikslais ir profesinis judumas Europos Sąjungoje. Šią nuomonę rengiame moterų komitetui, ten pranešėja yra Licija Ronzuli. Pirmasis pakeitimas ponia Blinkevičiūtės. Kas už, kas prieš susilaikė primta. Antra, B kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau trečiasis pakeitimas, ponios Blinkevičiūtės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas irgi ponios Blinkievičiūtės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Regis atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Pas trop de pépé, c'est sûr. Bon, maintenant tout le monde a pu voter. Visi balsavote. Ponas Kaslama, balsavote? Balsuoti baigėme. 22 už, 20 prieš, nieks nesusilaikė. Septintasis pakeitimas yra priimtas. Šeštasis ponios Blinkevičiūtės, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Il faut qu'elle surveille. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 19 prieš. Priimame. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė primta ko gero priimta, bet balsuokime elektroniniu būdu. Aštuntasis pakeitimas. Ponios Cuber, balsuoti pradedame. Devyniolika už, dvidešimt trys prieš, atmesta. Kompromisinis A pasiūlymas, kas už, kas prieš susilaikė primta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė primta vienuoliktasis, kas ponios Blinkevičiūtės, kas ir taip pat yra žodinis e, pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Dvyliktas, kas už prieš susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dvyliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 12 prieš, priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14. Panios Blinkevičiūtės, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Kas už, prieš susilaikė priimta. D. Kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 21. Kas už, prieš susilaikė priimta. 22. Ponios Blinkevičiūtės, kas už, prieš susilaikė priimta. 23. Kas už, prieš susilaikė priimta. Septintasis C kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 26. Kas už prieš susilaikė priimta. 27. Kas už prieš susilaikė priimta. E kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 32 panios Blinkevičiūtės ir žodinis e, pakeitimas. Taigi, kas už 32, prieš susilaikė. Priimta 30. Kas už, prieš susilaikė. Priimta 31. Kas už, prieš susilaikė. Priimta 34. Kas už, prieš susilaikė. Priimta 36. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 36 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 19 už, 16 prieš. Primta. 37. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 38. Ponios Blinkevičiūtės. Ir žodinis pakeitimas. Niekas neprieštarauja žodiniam. Kas už 38, kas prieš susilaikė priimta. 39. Kas už prieš susilaikė priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 panios Blinkievičiūtės žodinis pakeitimas irgi kas už, prieš susilaikė priimta. 42 panios Blinkievičiūtės ir orinis kas už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniniu būdu už visą tekstą. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. 30, 40 euh, pour, 3 contre, 0 abstention. Nous félicitons notre rapport. Sveikiname pranešėją. 42 už, 39 prieš. Et nous en venons au point 21, à la... 21 punktas ponios McIntyre nuomonės projektas mm, aplinkos komitetui skiriamas nuomonės projektas, e, tai yra nuomonė dėl pranešimo skirto direktyvos pasiūlymui dėl pagrindinių saugos standartų, siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Antras e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, manau, kad priimta, bet turim pasitikslinti. Kliu. Balsuoti baigėme. Dvidešimt vienas už, devyniolika prieš, du susilaikė, priimta. 13 atmestas. Taigi, practice, nuo practice iki spacecraft, kas už pirmąją dalį e, priimta, kas už kitą teksto dalį, kas prieš susilaikė atmesta. Penkioliktas pakeitimas, nebebalsuojame, šešioliktas dviem dalim, Steinrūkės pakeitimas, pirmoji dalis. Iki the work, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė priimta. Už kitą dalį, kas už prieš susilaikė atmesta. Pakeitimas 17. 17 pakeitimas. Balsuojame atskirai už pirmąją dalį iš pradžių nuo expose iki public exposure. Kas už? prieš susilaikė priimta. Kas už kitą teksto dalį, prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuonioliktas atkrenta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta, bet turėtume pasitikslinti. Balsuojame elektroniniu būdu. Ketvirtas pakeitimas. Visi balsavote, balsavimą baigiame. 23 už, 19 prieš. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Devinioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas yra atmestas, dvidešimtas pakeitimas. Dviem dalim balsuojam. As soon as iki pregnancy, kas už, prieš susilaikė priimta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė atmesta. Toliau Dvidešimt antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė Pasitikslinkime. 23. Balsuokime elektroniniu būdu. C'est clair que c'est adopté. 43 votants. 43 balsuoja, 32 už, 9 prieš, 2 susilaikė priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 27 kas už, prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas Juta Steinruk, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, pasitikslinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Dešimt keturi už, devyniolika prieš primta. 28. Kas už, prieš susilaikė priimta. 8. Pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 9. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 10. Kas už, prieš susilaikė atmesta. A kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 30. Kas už, prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 32 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 12 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 33 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis E pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 35 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 36 pakeitimas. Kas už? Tiksliname 35. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 23 prieš atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 ir žodinis pakeitimas, niekas tam neprieštarauja, kas už, prieš susilaikė priimta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 43 ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 44 kas už, prieš susilaikė priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta. 46 atkrenta, 47 kas už, prieš susilaikė priimta. 48 kas už, prieš susilaikė priimta. 49 kas už, prieš susilaikė priimta. 50. Kas už, prieš susilaikė priimta. 52. Ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. 52. Kas už, prieš susilaikė priimta. Konstatuojamosios dalis 24 konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Už visą tekstą balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt vienas už. vienas prieš, du susilaikė. Taigi, 40 už, nes vienu socialistų per daug. Tai šiek tiek, taip pakoregavome skaičių.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 Bien, chers collègues, <coughs> nous en venons au point 22. Chut. Au vote. Gerbiami kolegos, pereinam prie 22 punkto pranešimo projektas savo iniciatyva komisijos baltoji knyga skirta adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbo tvarkiai. balsavimui taikome 164 ir 161 procedūros taisyklę, taip pat ir kom, dėl kompromisinių pasiūlymų, kurie turi viršenybę prioritetą kitų pakeitimų. Kompromisiniai pakeitimai turi pirmenybę kitų pakeitimų atveju. Taigi, A kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmestą. Kompromisas B. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. C. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 95 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. D kompromisas. Kas už, prieš susilaikę, primta. Y, į ilgoji kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 145 pakeitimas atsimtas. 146 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. E kompromisas. Kas už, prieš susilaikė primta. G kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 152 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė pasitikslinkime. Elektroniniu balsu, būdu balsuojame už 152 pakeitimą. Balsuoti baigiame. 27 už 15 prieš priimta. 153 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. F kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 161 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė, atmesta. 162 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu. 162. Balsuoti baigiame. Dvidešimt už 22 prieš nepriimta. Šimtas šešiasdešimt ketvirtas ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Šimtas šešiasdešimt penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 167. Kas už Tomo Hendelio pakeitimas. 167. Kas už prieš susilaikė atmestą. pakeitimas. 171 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 172, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 173. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 174. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 176, kas už, prieš susilaikė atmesta. H kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas devyniasdešimt, aštuoniasdešimt, šimtas aštuoniasdešimt septintas 187. Kas už, jis yra prieš, susilaikė, pasitikrinkime 187 elektroniniu būdu. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Dvidešimt septyni už dvylika prieš priimta. HH kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 199. Kas už? 199. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Galime pasitikrinti 199. Ar norite? Taigi, 199, pono Bekerio pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 6 už 32 prieš. Pone Markin, kaip jūs balsavote? Ar jūs balsavote? 7 už, 32 prieš, 3 susilaikė atmesta. Dušimtasis. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Dušimtai antrasis. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Į kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 210 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, elektroniniu būdu balsuokime 210 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 23 prieš, atmesta. 212 ir 213 siūlo išbraukti, kas už prieš susilaikę atmesta. 214, kas už prieš susilaikę atmesta. 215, kas už prieš susilaikę atmesta. 218. Taip pat ir žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jot kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 226 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 227 atkrenta. K kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai trisdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 233, kas už, prieš susilaikė atmesta. 236, kas už, prieš susilaikė atmesta. 237, kas už, prieš susilaikė atmesta Pasitikrinkime. 237. Balsuoti elektroniniu būdu pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 21 už, 22 prieš, nepriimta. Šimtai keturioliktas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmininkė sakė 214, o turėjo būti 240. Atsiprašau už disleksiją, sako pirmininkė. Toliau M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau N kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 258 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. O kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 263 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, 264 ir 5 atsimti, 266 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta, P kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. L kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt pirmas pranešė prieš. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu 281 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 26 už 17 prieš priimta. 283, 283, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Q kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. R kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tris šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 301. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 302. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 303. Yra taip pat ir žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta atmesta. TT kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas atkrenta ir T kompromisas. T kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 24 kompromisas ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. U kompromisas U, kas už, prieš susilaikė priimta. 29 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas, kas iš trijų dalių, taigi balsuojame už pirmąją dalį. Where's the demographic indicators iki generally claimed? Kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta, trečioji irgi. Nes viskas priklausė nuo balsavimo dėl pirmosios dalies. Kompromisas V. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas W. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41. Kas už, prieš, susilaikė, reiktų pasitikslinti elektroniniu būdu. 41 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 20 už 21 prieš, niekas nesusilaikė. 41 pakeitimas atmetamas. 44 pakeitimas. Tomo Hendelio pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. X kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 53 pakeitimas. Siūloma balsuoti atskirai. Balsuojame už pirmąją dalį be žodžių at a fast pace, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 55 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 56, kas už, prieš susilaikė priimta. 57, kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Jūs mane sakėte, kad jis atsimtas, taigi jis atsimtas. Antrasis toliau pakeitimas Tomo Hendelio, kas už, prieš, susilaikė, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu antrasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 22 už 19 prieš priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar pereiname prie komitetų nuomonių. 2, 4, 5, 6 ir taip toliau iki 70 pakeitimo yra išskirtinė ekonomikos komiteto kompetencija, taigi už juos nebalsuosime. Bet turime balsuoti už kai kuriuos kitus pakeitimus, kas yra mūsų komiteto kompetencijoje kartu su kitais komitetais. jei kils kokių problemų, pasitikslinsime su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Ketvirtasis, kas už, kas už ketvirtą ekonomikos komiteto. Pranešėja prieš. Kas už? Ketvirta, ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Dešimtoji dalis ekonomikos komiteto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dešimtoji dalis. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Socialistai, regis, remia. Balsavimas baigtas elektroniniu būdu. 21 už. Pone Markin, kaip jūs balsuojate? Marijan. 22 už 17 prieš. Niekas nesusilaikė. Deš, dešimtą dalį tvirtiname. Toliau 11. Tvirtiname. 12. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 22 dalis kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 25 dalis, kas už, prieš, kas už, prieš, priimta. 37 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu, 37 dalis. Balsavimą baigiame. 25 už 16 prieš primtą. 47 kas už prieš susilaikė atmesta. 49 dalis. Atsiprašau, elektroniniu būdu pasitiksliname 47 dalį. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 16 prieš, 47 dalis yra patvirtinta. 49 dalies dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu. 49 dalis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 25 už, 16 prieš. Priimta. 57. Pone Oimenroiten, norėčiau pasakyti kolegoms. Nesu prieš turinį, prieš pačią mintį, tačiau ikon komiteto pakeitimai jau įtraukti į pranešimą. Ir dėl tos priežasties mes balsuojame prieš. Aš manau, kad yra nu, itin klaidinga balsuoti dėl šių dalių. Jeigu būtų kažko naujo juose, ir sakiau tai kolegom, taigi jeigu būtų naujų kažkokių aspektų, tai būtų galima už juos balsuoti. Bet dabar tai, ką mes darome, yra tiesiog nesąmonė. Ta pati beje galima pasakyti ir apie moterų komitetą. O ne pranešėja. Tai jūsų kaip pranešėjos nuomonė Mes viską labai kruopščiai patikrinsime, patikrinsime, ar tas balsavimas apima tas pastraipas, tas dalis ar ne. Mes manėme, kad yra pakeitimai, kurie apima tas nuostatas, bet jų nėra balsavimo sąraše. Tai yra 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19 ir taip toliau pirmininkė skaito labai greitai. Taigi, noriu pasakyti, kad mes žinome, kad 15 pastraipų nebuvo nepateko į tuos pakeitimus. Žinome, kad jūs viskam išsakėte neigiamą nuomonę. Balsuojame toliau. Mes. Pone Bastos. Norėčiau pasakyti, kad labai vėlai gavome balsavimo sąrašą dėl moterų komiteto nuomonės. Nepergyvenkite, sako pirmininkė, situacija su moterų komiteto nuomonė yra tokia pati. Yra 20 pastraipų iš moterų komiteto, dėl kurių galime balsuoti, nes Oimenroiteno nuomonė jie neatsispindi. Ar visus tas tenkina? Kokios problemos? klausykit, aš pasitikslinau su sekretoriatu dėl pozicijų. Tas sąrašas, kuris jums pateiktas, balsavimo sąrašas, yra visiškai teisingai. Jei kai kurios frakcijos nori papildyti balsavimo sąrašą, tai tai jau tenka jų frakcijoms ir tie klausimai turėtų būti iškelti per plenarinę sesiją. O dabar grįžtame prie balsavimo. Ir dabar balsuojame 57. Dėl 57 pastraipos pranešėja yra prieš. Bet ekonomikos komitetas nori, kad mes balsuotume. 57. Kas už, prieš, susilaikė atmestą. Dabar pranešėja turbūt irgi patenkit. Kas už 58 pastraipą? Prieš, susilaikė atmestą. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Regis atmesta. 71. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 71. Balsuojame elektroniniu būdu. 71. Balsuoti baigiame. 27 už, 15 prieš, tvirtinta, patvirtinta. 73. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko komitetas. Čia turėtume balsuoti tik už penktąją dalį, kas už prieš susilaikė priimta. Moterų reikalų komitetas. Ar būtų problemų, jeigu balsuotume pagal šį balsavimo sąrašą? pirmiausia balsuotume už konstatuojamasias dalis, o po to už atskiras pastraipas. C konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaikę pasitikrinkime elektroniniu būdu. C konstatuojamoji dalis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 24 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Priimta. D konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. K konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. L konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, kas už. Prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Konstatuojamoji dalis K. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 25 už, 17 prieš. Priimta. M konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. N kas už, prieš susilaikė priimta. O konstatuojamo dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji, antrasis punktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis punktas, pirmoji dalis iki is applied, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Septintoji dalis iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė priimta, kas už likusią dalį, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 17 prieš. Primta. Aštuntoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktoji, kas už, prieš susilaikė priimta. Septyniolika, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dvidešimtoji, pasitik E, pasitikrinkime 17. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 17 prieš, priimta. 20 dalis, kas už, prieš. Pasitikslinkime. 20 dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už 17 prieš, 23 kas už, prieš susilaikė priimta, 30 kas už, prieš susilaikė atmesta, 31 kas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuojame už visą tekstą elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją. Neišeikite, neišeikite niekur. Oui, non, les mandats, c'est les votes. Chut, nous avons encore un vote. Et... Mes dar Nebaigėme balsavimo. 23. Tas mums dar reikia balsuoti. Pirmininkė, turiu dvi pastabas. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie puikiai bendradarbiavo ir rezultatas todėl yra geras, taigi dėkoju visiems. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti. Mes turime labai atidžiai viską įvertinti, nes ikon um, ir FAM komiteto pakeitimų turinys jau atsispindi pranešime. Todėl norėčiau paklausti sekretoriato, kad jis patartų, kaip mums elgtis toliau prieš uh, teikiant e, galutinę pranešimo versiją plenariniai sesijoje. Taip, ponia Deli, jūs apie tai jau kalbėjote. Ir tikrai tai yra grup, frakcijų atsakomybė. Jeigu mes balsuojame dėl jų, tai reiškia jos neapimtos. Dabar 23. Pone Haken, dėl mandato dėrėtis dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo pakeitimo. Taigi, taryba vasarį patvirtino fondą. Pane Dalį, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs visi žinote, kad derantis dėl daugiametės finansinės programos buvo nutarta pratesti fondo veiklą, tačiau skiriama jam daug mažiau lėšų - 150 milijonų per metus. Ir iš tiesų vienu metu mes nežinojame, kas nutiks su to fondu. Kovo 22 socialinių klausimų darbo grupė sugebėjo išspręsti uh, mažiau prieštaringus klausimus, o 27 kovo nuolatinio atstovų komitetas bandys įspręsti likusius kai kurius neįspręstus klausimus susijusius su finansavimu, tam, kad e, su parlamentu būtų galima susitarti dar iki šios parlamento kadencijos pabaigos. Taigi, aš manau, mes galime pasiūsti žinę ir tarybai, kad pasirengę e, dėrėtis ir kad e, tikimės e, baigti dėrybas iki rugsėjo E, pabaigos 27 iki rugsėjo pabaigos, kad jau nuo sausio pirmos įsigaliotų a, e, naujos pataisos ir fondas galėtų veikti. Pirmininkė, kągi, balsuosime elektroniniu būdu. Sprendimas a, e, pradėti dėrybas su taryba dėl a, pranešimo Apie, dėl to balsavome kovo 6 dieną, kaip pamenate preliminariai, dabar balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, taigi įgaliojimai suteikiami 36 už, vienas prieš, vienas, asmo, vienas parlamentaras susilaikė. dėrybų grupę sudarysiu aš, pana Haken, kaip pranešėja, pana Bauer, EPP šešėlinė pranešėja, taip pat socialdemokratų šešėlinis pranešėjas, ponas Gonelsel, žaliųjų atstovas, ponas Zuber, GUE šešėlinis pranešėjas, taip pat pona Bisido, EFD šešėlinė pranešėja. Gerai, toliau pereikime prie 24 darbo tarkės punkto ir dėl šio pranešimo yra pateikta 517 pakeitimų dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Pirmiausia, noriu suteikti žodį pranešėjai Emer Kostelo. Prašom. Ačiū, pona pirmininkė. Kaip jūs, kad sakėte, pateikta 517 pakeitimų komitete. Manau, kad didesnė gautų pakeitimų dalis yra tikrai įdomi ir uh, duos naudos pačiai programai nes mes labai norėtume patobulinti komisijos pasiūlymą, kadangi daugelis pakeitimų atkeliavo tik pirmadienį, aš juos bandžiau labai detaliai išanalizuoti, tą preliminarią analizą parengiau, bet reikės, aišku, dar su šešėliniais pranešėjais juos kropščiau paanalizuoti. Esminiai dalykai yra susiję, e, daug pakeitimų e, teikiama dėl tų pačių klausimų ir susiję su tomis pačiomis sritimis konkrečiai. Aiškesnė nuoroda į pagrindinių teisių hartiją, nuoroda į Eurostato renkamus duomenys apie socialinę atskirtį ir skurdą, taip pat mais, pagalbos maistų politiką įtraukti atitinkamus um, saliginius skurdo ribos rodiklius, nacionalinės skurdo mažinimo problemos, įtraukti partnerysės principą e, visos grandinės etapuose e, visuomenę ir e, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su NVO, pašalinti kliūtis, kurios trukdo prekybos centrams um, teikti pagalbą maistu. Dar e, pakeitimų yra dėl apibriešių tikslinimo, ypač galutinis naudos gavėjas. Savoka, kurią būtina aiškiau apibriežti, kaip siūloma pranešimuose. Taip pat daug kur e, kalbama e, pakeitimuose apie žmogiško orumo išlaikymą ir e, stigmatizacijos vengimą. Toliau, e, maisto atliekų mažinimo problema, dėl jos taip pat pateikta nemažai pakeitimų. Daug parlamento narių pažymėjo, kad būtina, jog būtina atkreipti dėmesį, jog fondo sukūrimas gali būti aiškinamas kaip nacionalinių politikų panaikinimas. Yra teikta pakeitimų dėl procedūrų supaprastinimo, dėl vertinimo, o procedūros supaprastinimo. Keletas kolegų kalba apie daro nuorodą į e, parlamento priimtas rezoliucijas, konkrečiai de, rezoliuciją dėl benamių. Be to, e, kaip e, pageidaujama, reikėtų patikslinti papildomų priemonų, apibriežti. Dar vienas dalykas, kad reikėtų apskaičiuoti, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos kiekvienoje valstybėje narėje ir įvesti tokį rodiklį. Yra pakeitimų, kuriais siūloma įvertinti maisto grandinę, kokybės ir maisto saugos bei visavertiškumo požiūrių, kad būtų galima panaudoti nepanaudotą maistą siūloma be kitako išplėsti veiksmų sritį ir, pavyzdžiui, platinant gerą patirtį, keičiantis gerą patirtimį, pasinaudoti Europinę platformą. Taip pat yra kitų įdomių minčių. Kai kurie pakeitimai siūlo konsultuotis su partnerėmis organizacijomis bent jau vieną kartą per metus ir vadovautis partnerystės principų, ypač partnerystės su pilietinė visuomenė principų sudarant programas. Nemažai pakeitimų pateikta dėl to, kad komisija parengtų nuolatos ataskaitas, kurios būtų teikiamos ir parlamentui apie fondo veiklą, nes tai aktualu uh, stebint, kaip įgyvendinama programa. Dar yra pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą valdžiaus institucijų veiklą ir bendradarbiavimui skirtus susitikimus. Nemažos paramos susilaukė tos sritis, kuriuose turėtų būti taikomos papildomos priemonės, taip pat faktas, kad ne visos partnerių organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, pilietinės organizacijos turės a, laikytis tam tikrų reikalavimų. Ex ante sąlygų išbraukimas programavimo laikotarpiu irgi buvo pasiūlytas. Yra nemažai sričių, dėl kurių kilo nesutarimas tarp parlamento narių ir aš manau, jas reikės dar susitikus su šešėliniais pranešimais aptarti. Taigi apie ką kalbame? Pirmiausia, bendro finansavimo norma nes maždaug nema, e, septyni, pavyzdžiui, nariai siūlo, kad viskas būtų finansuojama 100 procentų iš ES fondo, tačiau kiti mano, kad ES fondas tik iš dalies turėtų prisidėti. Yra ir kitokių pasiūlymų, kaip savanoriškas finansavimas, kaip vienas iš galimų šaltinių. Ir manau, kad mes visą tai turėtume e, įvertinti ir įtraukti. Kita pakeitimų grupė jais siekiama įtvirtinti savanorišką valstybių narių dalyvavimą fondo veikloje, tačiau tai dar reikėtų apsvarstyti. Komisija praėjusį mėnesį pateikė ataskaitą, kurioje ir atsirado savanoriško dalyvavimo aspektas, bet um, reikia pagalvoti, ar tokiu būdu nebus sumenkinta programa ir sumenkintas jos įgyvendinimas. Jeigu dalyvavimas valstybių narių bus grindžiamas savanoriškumo principų. Bet dar vienas dalykas tai yra veiklos finansavimas, kaip jinai bus finansuojama, ar finansuos tik tai dalyvaujančios valstybės narės. Yra pakeitimų, o kuriais siekiama įtvirtinti tik nacionalinės paramos pagalbos maistų programas. Vėlgi šį klausimą gana kruopšiai svarstėme viešojo klausimo metu, kuris vyko sausio 23 dieną. Ir, uh, susilaukė ir nevyriausybinės organizacijos mano, kad kaip tik programa turi būti įgyvendinama daug plačiau negu kad dabar numatyta ir atsižvelgiant į ONDP programos e, vykdymą. Taip pat yra pakeitimas, kuriuo siekiama sušvelninti reikalavimus e, susijusius su maisto atliekomis ir taikytinus valstybėms narėms keletas pakeitimų susiję su pačios programos faktiniu biudžetu nes um, pakeitimai teikiami dėl sumų. Vienu atveju um, manoma, kad turi būti skirta 3,5 milijono, kitu atveju 5 milijonai. Manau, kad um, sausį, vasarį dar buvo sunku numatyti, koks bus šios programos biudžetas, nes dėrybos dėl daugiametės finansinės programos nebuvo paiktos ir tik pasibaigus tom dėrybom bus galima tikėtis aiškesnių, konkretesnių skaičių. Dar vienas klausimas, kuris buvo plačiau svarstoma šešėlinių pranešėjų ir kitų, tai yra pakeitimai dėl įvairių rodiklių. Konkrečiai šeštas dokumento straipsnis ir kad rodikliai turi būti susieti Pavyzdžiui, e, turi būti tokie rodikliai, kaip procentas gyventojų gyvenančių žemiau skurdo ribos, taip pat e, e, maisto, maisto stoka, kurią patiria gyventojai, koks procentas gyventojų neturi pakankamai maisto, taip pat skurdo rizikos rodiklis Dar viena grupė pakeitimų susijusio su pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Parlamentarai būkštauja, kad programa nebus pradėta vykdyti kitų metų sausio pirmą dieną. Todėl labai svarbu, kad dalyvaujančios organizacijos UNDP, pavyzdžiui, ir toliau testų savo darbą šioje srityje be pertrūkių kol neišaiškės finansavimas. Todėl yra pateikta pasiūlymų šiuo klausimu. Ir manau, kad šį klausimą mums dar teks panalizuoti. Vienas pakeitimas pateiktas dėl pasiūlymo atmetimo Aš e, priimu tą pasikeitimą, nes surinkus visus įrodymus po konsultacijų su visuomenės atstovais, su kitais suinteresuotaisiais asmenėmis, akivaizdu, kad reikalinga ES solidarizuotis su skurdžiausiai gyvenančiais asmenimis ir um, jeigu programa bus nutraukta, tai nebejotinai signalas visiems bus itin netinkamas, turiu galvoje ir tuos, kurie organizuoja maisto bankus ir visas kitas NVO. Yra dar nemažai pakeitimų, dėl kurių reikės tartis su šešėliniais pranešėjais dar kartą susitiksiu kitą savaitę, svarstysime kompromisinius pasiūlymus ir tikiu, kad balandį pavyks surenkti dar papildomų susitikimų su šešėliniais pareiškėjais. Baigiant, norėčiau padėkoti visiems už pagalbą, už indėlį, tikiu, kad mūsų pastangos padės tinkamai patobulinti programą ir pranešimą. Ir ta programa duos naudos Europos Sąjungos piliečiams. Jūs žinote, kad taryba, kaip ir mes šiuo metu, svarsto pasiūlymą dėl programos, o vasario pabaigoje buvo patvirtintas sąlyginis 2,5 milijonų eurų biudžetas, bet mes stebime, kaip vyksta dėrybos e, taryboje labai atidžiai. Labai ačiū pranešėjai. Ponas Ory, po to pane Harkė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kostelo. Esu tikras, kad jos darbas nebuvo lengvas. Gal šiek tiek palengvinsiu jos darbą, pasakydamas, kad pritariam pagrindiniams mintims, kartu metu e, reikėtų nepamiršti taryboje tuo pat metu vykstančių diskusijų dėl pagalbos labiausiai e, skurstantiems fondo ateities, nes e, ta ateitis fondo nebus lengva ir tikimės teigiamų rezultatų, tikimės, kad taryba ir toliau finansuos fondą. Pirmiausia, pabrėšiu, jog visiškai pritariu ir remiu didesnę pranešimo dalį. Esu pateikęs kelis pateik, pakeitimus. Jų tikslas yra padidinti pagalbos dalį skirtą labiausiai skurstantiems kartu mažinant finansavimą institucijom, nevyriausybinėm organizacijom. 85 procentai bendro finansavimo mums atrodo visiškai priimtina dalis. Žinoma, negalima visko tiesiog atiduoti. Ir tikimės, kad tai pasitarnaus mūsų tikslui, tai yra labiau informuoti valstybės narės apie tai, kaip kenčia labiausiai skurstantis. Ir mm, tai bus naudingas paraginimas prisidėti prie fondo. Dabar dėl savanoriško fondo pobūdžio. Na, čia galbūt e, ir vyriausybių nuomonės išsiskiria. Uh, ir turėtumėm e, pagalvoti, kokios galimos pasiekmes. Jei fondas e, taptų e, privalomu, palyginti su tuo atveju, jeigu fondas būtų savanoriškas. Visą reikalą komplikuoja tai, kad fondo dalis būtų finansuojama socialinio fondo, o, o, o kita dalis valstybių narių būtų finansuojama e, savanoriškai. Tai, tai šiek tiek e, neaiškus klausimas. Stebime dėrybas. su taryba, e, stebinti dėrybą su taryba dėl partnerio organizacijų visiškai pritarčiau tam, bet norėčiau patikslinti kriterijus kriterijus turėtų parengti valstybės narės. Kadangi jos vykdo stebėsime tokių partnerių organizacijų, jos aišku turi būti, tačiau turi būti stebimos ir turi būti joms taikomas aiškios taisyklės. Tad tokios mano mintis tuo remdamasis e, teikiau savo pakeitimus. Mano tikslas būtų rasti gerą kompromisą, tai padaryti laiku, kadangi reikia susijęsti kartu su taryba ir kalbėtis, e, kad užtikrintumėm tolesnį fondo e, egzistavimą ir efektyvą veikimą. Pane Harkin, po to pane Kornelisen, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai iki šiol atliktą darbą. E, žinoma, jie įdeda darbą, e, įdeda širdį šitą darbą, darbo dar tikrai nemažai liko, dėl pakeitimo pritariu tam, ką jūs sakėte, e, dėl vietos maisto tikimo grandinių, dėl nacionalių pagalbos maistų programų, konkrečiai dėl partnerystės principo, dėl to, kaip valdyti maisto atlikas, kad jos nebūtų šaistamos dėl finansavimo didinimo, e, kai kas minėjo, manau, kad e, reiktų pasiekti, kad būtų tai, kas dabar yra, minėjote diskusijas taryboje, galbūt dabar galite kažką tai e, Mm, papildomą pasakyti apie tas dėrybas, būtų tai įdomu sužinoti. E, norėtumėm, kad e, finansavimas būtų savanoriškas, jei šalis e, nepanaudoja, tai tas, tos lėšos turėtų grįžti atgal į fondą, o ne į ES biudžetą. Kai kurie kolegos nori šimtaprocentinio bendro finansavimo, jie siūlo, kad labiausiai stokojančios valstybės narės greičiausiai negalės bendrai finansuoti. Kita vertus yra geras argumentas, jeigu yra tam tikras bendras finansavimas finansavimas, tai e, galime tikėtis e, e, multiplikatoriaus efekto kas būtų labai e, svarbu, kad e, paraiškų procesas nebūtų pernelyg sudėtingas ir reikėtų dėmiai pagalvoti apie vertinimą. Taip norime, kad tai veiktų, norime turėti galimybę įvertinti rezultatus, e, tačiau turime būti atsargus. Nereikėtų numatyti pernelyg didelės naštos, per daug sluoksnių tos naštos nevyriausybinėm organizacijom. Na, kontekste to, kas vyksta taryboje, reikia, kad komitetas pateiktų stiprų pareiškimą, kad taryba judėtų į priekį, kad bent jau būtų um, uh, žinoma, kad uh, komitetas nesėdė rankų sudėjęs. Ačiū. Pone Kornelisen, po to pone Jasovicka. Ačiū pirmininkė. Na, turbūt kaip šešėliniai pranešiai dar ne vieną valandą maloniai diskutuosime. Uh, disk, diskutuosime, e, bus sutikimas ne tik tai dėl e, kompromisų, tai bus įdomu. Mums žaliesiems yra du labai svarbus dalykai. Viena, tai kad e, reikėtų vengti maisto švaistimo 226 pati, mūsų pakeitimas čia labai svarbus ir džiugu matyti, jog pane Harkin panašų pakeitimą yra pateikusi, tad tam yra tam tikro palaikymo. ES 20 tonų maisto yra kasmet išvaistoma 90 e, milijonų iš viso, 20 milijonų tai yra valgomas e, e, maistas. Uh, programuose dabar matome apie 40 tūkstančių nu, tonų. Tai atrodytų, kad yra išmetama nemažai maisto ir turbūt yra galimybės e, didinti neišmetamą kiekį. Norėtumėm suteikti organizacijom priemonės, kurių reikia, kad e, būtų galima daugiau sutarimų sudaryti su prekybos e, centrais, gamintojais, kad būtų užmėgsti ryšiai tam padaryti. Antra, Mums reikia, kad pinigai pasiektų labiausiai stokojančius. Mums reikia labai tikslingai viską numatyti ir turbūt labai svarbu suteikti valstybėm narėm galimybę rinktis ar dalyvauti. Neprasminga būtų dalį lėšų skirti tom valstybėm, kurios netgi, netgi nenori, kai tuo tarpu tų lėšų trūksta. Uh, norėtumėm diferencijavimo, kalbant apie bendrą finansavimą, turtingesnės šalės mokėtų daugiau, netokios pasiturinčios šalės mokėtų mažiau, tad stiprėtų solidarumas tokiu būdu. Nes tai yra tiesiog lėšos, jeigu bus šimtaprocentinis bendras finansavimas visiems, kai tų lėšų taip trūksta, tai ne, neliks tiek daug tų lėšų labiausiai stokojančiom šalim. Dėl paskirstimo rakto mačiau porą pakeitimų, e, norima įtraukti santykinį skurdą. Ir E, kai tik tai minimas skurdas, manyčiau, labai svarbu atsižvelgti į santykinę skurdą, ypač šiuo atveju, kadangi šis fondas konkrečiai yra skirtas materialiniam e, skurdui, tad į paskirstimo raktą reikėtų įtraukti santykinį skurdą. Manau, kad dabartinė priklausomybė įvairių šalių nuo. Um, organizacijų, kurios buvo remiamas ankstesnių fondų. Pavyzdžiui, Vengrija 40 tūkstančių žmonių e, gauna maistą iš ankstesnių e, fondų. Ir e, reikėtų to nepamiršti, kad, kad nuo sausio pirmosios kitais, kitais metais tie žmonės nebadautų. Yra dar ir techninių aspektų, kuriuos norėčiau paminėti. Manyčiau, jog reikia ras, rasti e, būdą numatyti privačių šalių bendrą finansavimą. Turbūt teisingai pasakyta, kad pagalbos organizacijos neturėtų dalyvauti bendram finansavime, bet tarkim įvairūs konglomeratai, e, vietos prekybos centrai arba nacionaliniai prekybos centrai arba galbūt stambios e, loterijos e, organizacijos galėtų prisidėti prie bendro finansavimo. Kartais jos nori tai daryti, tai kam tai drausti. Ir tokiu būdu valstybėm narėm tai būtų paprasčiau bent jau turėtume numatyti tokią galimybę, galbūt galėtumėm remti SF mechanizmų agentūrų naudojimą. Ir nedidelis klausimas pranešėjai, mačiau, kad įtraukėte mok galimybę prašyti nedaugiau kaip 10 procentų mokėjimo. tai būtų maisto bankų um, atveju, prekybos centrų atveju, bet kai būtų su, su pajamom, tarkim, gaunamas tas maistas yra parduodamas yra ir kas daroma um, su pajamom gautom iš to. Pana Slovėtska toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos fondo iniciatyva yra tikrai labai reikalinga ir salavaikė ir tikrai nereikėtų riboti tą veiklą, nes e, kova su skurdu yra numatyta ir strategijoje Europa 2020. Todėl džiugu, kad pranešėja į tai kreipia didelį dėmesį. Aš manau, kad pakeitimai pateikti, rodo, kad visi siekime, jog e, skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms skirti pinigai būtų panaudoti kaip galima efektyviau. Aišku, reikia užtikrinti tinkamą skiriamų lėšų panaudojimą, todėl siūlyčiau atkreipti dėmesį į 87 pakeitimą. organizacijos turėtų turėti galimybę gauti maisto, ypač kai reikalinga netidėliotina pagalba, reikia spręsti maisto nepriteklių, susijęjant jį su benamyste ir vaikų materialinių nepritekliaus problemomis. Tačiau finansinė padėtis tokia, kad ne visada įmanoma teikti pagalbą. Bet mes pritarėme tokiai minčiai, kaip ir ponas Ori. Manau, kad reikia labai atidžiai stebėti skirtų lėšų panaudojimą, siekiant užtikrinti, kad pinigai pasiekia tuos, kuriems jie skirti. Toliau 85 pakeitimas siūlyčiau įtraukti papildomų rodiklių įvardyti vaikus, kurie kenčia nepiriteklius atskiruose valstybėse narėse. Galų galia tai vienas iš strategijos Europa 2020 tikslų. Taip pat reikia pagalvoti apie Europos socialinio fondo teikiamos pagalbos apriepties ir įvertinti, kam iš socialinio fondo skiriamos lėšos, kad nebūtų dubliuojamos pastangos. Dėkoju, dėkoju pranešėjai už padarytą darbą. Prieš e, kalbėdama apie tuos pakeitimus, kuriuos aš pateikiau, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kuriuos dalykus. Kiti komitetai irgi dirba su šiuo klausimu. MR Castello e, pranešimą tikimės papildys. Turiu galvoje Žemės ūkio komiteto ir regionų komiteto darbus. Žemės ūkio komitetas be pagrindinių uh, dalyvių šioje schemoje, be maisto bankų, turime atsižvelgti ir į esamą situaciją. Ir į mūsų dalyvavimą yra Teisingumo teismo sprendimas. Europos komisija nuolat yra spaudžiama mūsų komiteto. Atsimenate, mes nuolat teikiame žodinius paklausimus, rezoliucijas. Komisijai, komisija remiasi 174 sutarties straipsnių ir yra e, tą straipsnį aiškinantis teismo sprendimas. Mes savo pakeitimais turime e, turėti numatę konkrečius tikslus. Turime, aišku, sekti mūsų pranešėjos rekomendacijomis, kad maistas nebūtų švaistomas, kad būtų e, ugdomi tinkami maisto naudojimo įgūdžiai, bet mum pakeitimai, mūsų pakeitimai, kažin, ar leis visą tą užtikrinti. Čia turime kalbėti apie turimų išteklių naudojimą. Regionų komitetas. Pateikė irgi savo argumentus, savo nuomonės, vyksta aštrios diskusijos, ypač kai kalbame apie skaičius, kuriuos Europos vadovų taryba yra patvirtinusi. Turiu galvoje daugiametę finansinę programą ir dėrybas dėl jos. Ir čia nuo pat pradžių reikia atskirti teisinę bazę nuo konkrečių skaičių. Tikiuosi, Europos parlamentas galės dar e, keisti šiek tiek tą daugiametę finansinę programą, dėl kurios valstybės narės jau sutarė, bet tai nėra mūsų komiteto kom kompetencijoje. Tikimės, kad paramos sumos bus pakoreguotos. Europos vadovų taryboje yra pasiektas politinis susitarimas dėl daugiametės finansų programos, bet aišku, kad diskusijos ir kova dar nesibaigė. Mes mm, turime siekti, kad šis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas išliktų, bet žinome, kad yra Prancūzijos ir Vokietijos valstybių susitarimas, kad uh, jos norėtų, kad to fondo nuo 14 metų sausio 1 nebeliktų. Mes vykome į Berliną. Mūsų komiteto delegacija vyko į Berliną ir sužinojome, kad diskusijos taryboje dėl šio fondo būtinumo yra tokioje kritinėje fazėje, nes yra abejojama, ar jis iš vis turėtų likti. Dabar, kalbant apie teisinę bazę, mes turime e, siekti kad komisijos pasiūlymas, kuris remiasi 174 sutarties straipsnių, išliktų, nes tik taip šis fondas galės išlikti. Dabar kofinansavimo aspektas, ne vienas kalbėjusysis jį minėjo. Turime savo mm, pozicijoje atsižvelgti į įvairią situaciją, į situacijos skirtumus įvairiose valstybėse narėse. Daugelie valstybių narių parama skurstantiem yra viena iš politinių prioritetų. Pone Sankler vakar klausė Hermano von Rompojaus būtent to paties apie, apie skurdo mažinimo politiką per vakar vykusią pirmininkų suėgą, kuri buvo atvira visiems parlamento nariams. Taigi mums reikia parodyti tam tikrą lankstumą. Nes yra atvejų, kai kofinansavimas yra nesuvokiamas, neįmanomas, nes nėra lėšų bendram finansavimui. Bet E, turint galvoje e, tą e, paramą, kuri bus numatyta daugiametėje finansų programoje, nesugebės padengti poreikio valstybėse narėse, poreikio paremti skurstantiems asmenims. Dėl to kai kurios valstybės narės prisideda iš savo biudžetų prie tų lėšų, kurias skiria Europos Sąjunga. Ir mes turime numatyti galimybę savanoriškai valstybėm narėm prisidėti prie tos paramos. Paramos skirstimas. Jis turėtų atitikti šio fondo dvasę ir siekius. Skirstimas neturėtų būti nei biurokratinis, nei technokratinis. Nes čia mes kalbame apie paramą labiausia skurstantiems. Galime pasinaudoti esamomis praktikomis, esama skirstimo tvarka, siekdami didesnio didesnės socialinės įtraukties, kurią tiekdami tokią paramą galėtume e, su, suteikti. Čia aš turiu galvoje ne tik maisto bankus, bet ir socialinės kepiklėlės, kuriuose galima imti dalį pinigų užteikiamą pagalbą. Šiandien, mm, kalbėdami apie šį pranešimą, turėtume uh, siekti, kad jis sudarytų sąlygas ir apibrieštų šio fondo veiklą nuo 14 metų, nes jei tas fondas išnyktų, e, tai tikrai labai neigiamai atsilieptų labiausia pažeidžiamiems Europos sąjungos gyventojų sluoksniams. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūs paminėjote, kad nuo 14 metų keisis situacija, taigi laiko neturime daug. Ir nors mūsų tiek siekis yra iki 20 metų padėti išeiti iš skurdo bent 20 milijonų gyventojų, mes dabar ko gero veikdami taip, kaip veikiame dabar, nepasieksime net ir to riboto tikslo. Mes norime siekti, kad daugiametės finansinės programos mm, sumos biudžetas būtų padidintas ne dėl kokių nors tiesiog norų, bet dėl to, kad lėšų, ypač skurstantiems, remti labai reikia. Yra labai nemažai ir neturtingų dirbančių žmonių, kurie pragyvena tik todėl, kad gauna pagalbą maistu iš maisto bankų ir iš kitų šaltinių. Ir mes negalime tokiems žmonėms sakyti, kad nuo rydienos ar nuo kitų metų tos pagalbos nebeliks. Pone pranešėja sako, kad reikia supaprastinti paramos procedūras pagal e, šį gaunančias paramą iš šio fondo. Tam pilnai pritarčiau. Kofinansavimas Žinome, kad yra Europos socialinis fondas. Šis fondas, skirtas labiausiai skurstantiems asmenims, nėra socialinio fondo dalis. Bet regis jam yra numatytos lėšos iš Europos socialinio fondo. Pirmininkė, aš nutrauksiu jūs ir paaiškinsiu situaciją. Europos komisijos pasiūlymas remiasi 174 straipsnio trečiaja dalimi. Turiu galvoje sutartį. Toje dalyje kalbama apie ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Šio straipsnio trečioji dalis sako, kad jei reikia papildomų priemonių už E, šio fondo už Europos socialinio fondo ribų, tai e, tą gali numatyti Europos parlamentas ir taip toliau. O tie fondai. E, iš kurių galima tokias lėšas skirti, tai yra struktūriniai fondai, žemės ūkio, regionų plėtros ir socialinis fondas. Taigi, E, lėšos į labiausiai skurstančių asmenų fondą gali būti skiriamos iš struktūrinių fondų, ne, ne, ne tik iš socialinio fondo. Struktūrinių fondų, kaip aš tik ką pasakiau, yra nemažai. Norėčiau, kad tiksliai suprastumėt situaciją. Bet, ponė pirmininkė, jei jūs sakote, kad uh, čia galima naudotis struktūrinių fondų lėšomis, tai ar tai reiškia, kad mes sukūrėme naują fondą? Jei e, šio naujo fondo kofinansavimo nuostatos keisis, ir nebūtinai visais atvejais bus reikalingas kofinansavimas, tai to geriau, nes kiek aš žinau, iš struktūrinio fondo kofinansavimo mm, nuostatos yra 50-50. Bet čia norėčiau paklausti, kaip tos valstybės, kuriom yra, kurios turi biudžeto problemų, galės prisidėti finansiškai prie šio fondo, nes e, kitaip negalės pasinaudoti šio fondo lėšomis. Pavyzdžiui, Graikija ar kitos valstybės, kurios visai negali dabar skirti e, kofinansavimo. Tie būna tai tik 15 ar 20 procentų E, tų valstybių narių indėlis, bet ne visos net ir tiek turi. Taigi turėtume lankščiau žiūrėti į kofinansavimo galimybę. Toliau garantijos, apie kurias buvo kalbama. Ir čia buvo minima maisto produktų kokybė. situacija iš tiesų yra skandalinga ir ar mums reikia laukti tokių skandalų kaip su arkliena, kad suprastume, kokia yra situacija. Ir mes negalime sakyti, kad tada tą visą maistą, kuriame yra arkliena, atiduosime labiausiai skurstantiem. Labai atsiprašau, skurstantis asmenys irgi turi teisę į normalų sveiką maistą socialinės e, kepiklėlės e, prisideda prie paramos skurstantiems ir tokiem, tokiom socialiniam įmonėm, e, tokiom galimybėm turi būti numatyta, turi būti skirta daugiau dėmesio šiame pranešime. Maisto švaistimas Aš kaip žalioji noriu pasakyti, kad čia nėra šimto sprendimų siekiant mažinti maisto švaistimą. Pirmiausia, maisto paskirstimo ir panaudojimo grandinė turėtų būti kuo trumpesnė. Taip išvengsime maisto produktų e, e, švaistimo. Tiek norėčiau pasakyti. Lauksiu kompromisinių pasiūlymų ir tikimės, kad e, mūsų pakeitimai e, padarys šį pranešimą e, dar geresnį. Patrik, dėkui. Norėčiau padėkoti poniai Kostelo už atliktą darbą. Noriu padėkoti ir jum, ponė pirmininkė, už paaiškinimus, kuriuos tik ką mum pateikėte. Turime suprasti, kad šis darbas ši mūsų veikla yra labai svarbi. Noriu atkreipti dėmesį į keletą problemų. Nežiūrint viso to, kas buvo pasakyta, ne to, ką jūs gerbiama pirmin... nežiūrint to, ką jūs gerbiama pirmininkė pasakėte, jūs minėjote 174 sutarties straipsnį, jo trečiąją dalį. Mums reiktų gauti užtikrinimus iš komisijos ir kitų tarnybų, kad būtent šiomis nuostatomis bus vadovaujamasi ir kad būtent šis straipsnis bus naudojamas kaip teisinis pagrindas. Toliau, kaip apskritai bus finansuojamas tas fondas, iš kuris gaus lėšas, ar taip pat ir iš Europos socialinio fondo. Turėtume tą išsiaiškinti. Suprantu, kad dabar neturime susikoncentruoti į skaičius, bet vis tiek mums reikia kažkokių duomenų. Europos parlamentas nepritarė daugiametiai finansiniai programai, dėl kurių sutarė valstybių vadovai, bet iš kitos pusės neturėdami skaičių negalėtume pritarti e, tokiam fondui numatomų lėšų sumažinimui. Turime aiškiai tą suvokti organizacijos, kurios užsima labiausiai skurstančiais, žino, kiek maisto jos išdalina, kiek asmenų gauna paramą ir kiek tai kainuoja. Taigi turėtume turėti kažkokią tai statistiką strategija Europa 2020 ir siekis ištraukti bent jau 20 milijonų žmonių iš skurdo. Aš tokiais tikslais visiškai netikiu. Aš manau, kad tai yra tiesiog makaronų kabinimas. Dabar 2013 metai ir mes nepastebime jokio skurdo sumažėjimo. Priešingai, skurdas. E, net dirbančių asmenų skurdas didėja, pensininkų skurdas didėja. Matome, kad kai moteris vienos augina vaikus ir dirba, vis tiek e, tokiom šeimom neužtenka lėšų pragyventi, jos gauna maistą iš maisto bankų. Taigi skurdas tikrai nemažėja. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Yra labai daug sudėtingų administracinių pasiūlym, e, procedūrų, kurios numatytos. E, čia turėtų dalyvauti ir ekspertai, ir, ir buhalteriai, ir teisininkai iš tiesų procedūros yra per daug sudėtingos. Mums reiktų tokios sistemos, kuri leistų užtikrinti, kad maistas nebūtų švaistomas. Čia turėtume bendradarbiauti su gamybos ir ypač su paskirstimo E, maisto skirstimo sektoriais, siekiant mažinti maisto švaistimą. Norėtume, aišku, kad fondo lėšų suma padidėtų, Ir suprantame, kad skurstantėm reikalinga ne tik maisto parama, bet bent jau tą maisto paramą turėtume stengtis kuo labiau užtikrinti. E, dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasidžiaugti tuo savanoriškumo principų. Žinome, kokia yra socialinio fondo padėtis. Jeigu valstybė narėje, pavyzdžiui, norėtų vykdyti kažkokią tai kitokią programą, kuri nepatenka į socialinio fondo taikymos rytį, bet kuri skirta kovai su skurdu, jos galimybė įgyvendinti tą programą bus gana ribota. Be to, valstybėse narėse yra vykdomos ir vietos programos. Egzistuoja tam tikras finansavimo mechanizmas. Nebūtinai visą tai kartu gerai dera. pavyzdžiui, Vokietijoje ar Jungtinėje karalystėje būtų įmanoma gauti ir įsisavinti fondus, tačiau neaišku, kaip tai sektųsi kitoms valstybėms ir kiek jos turi galimybių. Aišku, Vokietija yra labai didelė, Jeigu mes vadovausimės komisijos kriterijumi, tai tada reiks apriepti 500 milijonų. Vokietijoje veikia sava sistema, kuri a, įgyvendinama vietos lygių, o mums reikia sistemų, kurios nenukentėtų Ir apskritai tos sistemos turėtų remti solidarumo principu, bent taip yra Vokietijoje. Bet dar 19 valstybių narių pageidauja pereinamojo laikotarpio. Yra ir tokių, kuriuose padėtis visai kitokia. Todėl savanoriškumo principas iš tiesų yra svarbus. Kitas dalykas kurį noriu aptarti, nes pranešėjai apie tai nekalbėjo, tai pakeitimai, kurie skirti programos įgyvendinimo įvertinimui. Nepamirškime, kad bus panaudotos mokesčių mokėtojų lėšos, todėl turime prisimti atsakomybę už jų tinkamą panaudojimą. Ir aš manau, turėtų būti kažkokios tai minimalios lėšų panaudojimo taisyklės. Būtų gerai, kad pranešėja pakomentuotų pakeitimus, kuriais siekiama tokias taisyklės įtvirtinti. Dar vienas dalykas, kad uh, krizės apimtoms valstybėms narėms sudėtinga bus įsisavinti fondo lėšas, bet aš manau, kad komisijoje turi mechanizmą, kuris galėtų būti taikomas esant tokiom sąlygom. Visgi didžiausia problema matyt bus makroekonominės sąlygos Ir kai kalbame apie makroekonominės sąlygas, tai dėl jų teiktas pakeitimas, man atrodo, nelogiškas. Dar vienas dalykas, kurio reikėtų vengti, tai fondo lišų ribojimo, nes neabejotinai turi būti atskira biudžeto eilutė, ir vargu ar e, galime mes labai lengva ranka rinktis vieną ar kitą skaičių. Nebejotinai, kadangi tai yra mokesčių mokėtojų pinigai ir, turi būti, ir jie turi būti panaudoti teisingai, reikalinga numatyti ir tam tikras ribas. Toliau Marija Šartėjo, po to komisija dėl teisinio pagrindo. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmasis aspektas, dėl kurio turėtume sutarti, kad solidarumas yra pagrindinė, viena pagrindinių Europos vertybių. Ar tai būtų nacionalinių lygmenių ar Europos lygmenių. Be solidarumo šiais laikais gyventi neįmanoma. Ypač tai liečia labiausias kursančius milijonus ES. Kitas dalykas, mes neturime statistinių duomenų. Neturime nei ES lygmenių, nei nacionalinių lygmenių. Žinome tik, kad skurstančių asmenų skaičius vis didėja. Praėjusį penktadienį sustikau su uh, įvairiomis paramos organizacijomis ir jos man sakė, kad šiemet pateikiamų, pateikiamo maisto kiekis išaugo 30 procentų. Bet ką konkrečiai reiškia tie 30 procentų? turime įsivaizduoti, apie kokį žmonių skaičių čia kalbama. Ir būtent tie augantys skaičiai e, leistų mums tvirčiau reikalauti lėšų numatytų šiam fondui padidinimo. Pagalba teikiančios organizacijos aišku, daro viską, ką gali, bet vedanti vaidmenį šioje srityje turėtų atlikti nacionalinės valstybės marė, narės. Pritarčiau Šarbaori ir Elizabeth, Elizabeth Schroeder, kurie sakė, kad ne visos valstybė, valstybės narės nori dalyvauti šiame fonde, nes turi kitų sistemų. Gerai, tegu nedalyvauja, bet matome, kaip plinta, kaip plečiasi skurdas, tos socialinės kepiklėlės jau įžengia ir į universitetus. Taigi iš tiesų didėja asmenų norinčių gauti pagalbą iš tokio fondo. Šiandien turėtume pagalvoti, kaip patenkinti visus tos poreikius, jei yra numatyta mažinti finansavimą. Vienu milijardu eurų bus mažinamos lėšos skirtos įvairiam fondam, iš kurių būtų galima finansuoti ir šį fondą, skirtą labiausiai skurstantiems asmenims. Suprantu, kad iš įvairios pagalbos, kurią teikiame skurstantiem, maisto pagalba yra pagrindinė, bet yra dar ir socialinio būsto ir kitos paramos programos mes turime kovoti, norėdami uh, didesnio biudžeto, ne todėl, kad kovojame dėl kažkokių tai skaičių, o dėl to, kad puikiai suprantame, kas po tais skaičiais slepiasi. Ir taip pat pritarčiau e, skatinimui simplifikuoti, supaprastinti to fondo naudojimo procedūras. Dėkoju Merkastelo už jo įnašą Dėkoju visiems. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisijai. Norėčiau dar pasakyti, kad kalbant apie skaičius, apie statistiką, jei mūsų komitetas turėtų kokią tai nors sprendžiamąją teisę, nustatant šio komiteto lėšas, tai aišku, kad toli gražu nepritartų 40 procentų sumažinimui, kurį siūlo komisija. Dėja, mūsų pozicija, į mūsų poziciją neatsižvelgiama. Komisijos atstoviai dabar suteiksiu žodį norėčiau išgirsti komisijos poziciją ir pirmiausia dėl teisinio pagrindo. Yes, Taip, ačiū. Pradėsiu būtent nuo to. Komisijos um, siūlomas fondas yra socialinės uh, sanglaudos priemonė pagal 175 straipsnį fondas e, skirtas tiems gyventojams, kurie tiek atskirti taip toli nuo darbo rinkos, kad e, e, tam negali būti panaudotas ESF. Tai ši priemonė skirta sanglaudos politikos fragai užpildyti kodėl pasiūlėme fondą apimantį visas valstybės narės ir kuris būtų privalomas visom valstybėm narėm. Tai todėl, kad jis skirtas labiausiai skurstantiems. Girdėjau pastabas dėl papildomų priemonių. Iš tiesų tas e, derinys maistas ir materialinė stoka ir e, į, įtraukos veikla yra Vesmė, nes e, maisto paskirstimas ir yra tas pradinis taškas pasiekti labiausiai e, skurstančius, kad juos būtų e, galima, taip galima pasakyti, ištraukti iš skurdo. Supaprasnimas, žinoma, Šis fondas priklauso sanglaudos politikai, tai fondas turi atitikti sanglaudos politikos taisyklės. E, konkrečiai bendro valdymo reikalavimus turi atitikti. Tai ne pati lengviausia sritis, ne pati paprasčiausia. Reglamento projektas gan ilgas, tačiau jame pabandėme supaprastinti nuostatas, kai tai manoma, pavyzdžiui, tik tais vieną kartą E, numatytas iš ankstinis e, mokėjimas, e, supaprastintos audito taisyklės labiausiai skurstantis nėra audituojami. Fondą administruos tos valdymo institucijos, kurios atsakingos už ESF ir žinoma tai supaprastins įgyvendinimą tokia galimybė yra numatyta. Ir paskutinis turbūt dalykas dėl bendro finansavimo. Žinoma, bendras e, finansavimas yra pagrindinis principas anglodos politikos ir bendro valdymo. Viena vertus tai reikš papildomus e, išteklius fondui, Ir e, tom šalim, kurios patiria biudžeto e, sunkumų, tas priedas leis pasiekti 95 procentus bendro finansavimo. Ką vertėtų pabrėžti, tai 11 e, procentų iš ankstinio finansavimo. Ir tai praktiškai leidžia visiškai gyvendinti e, pirmaisiais įgyvendinimo metais e, programą, kad valstybės narės organizacijos gautų lėšas e, iki kitų metų pradžios. Tad tiek, dėkui. Ačiū, pranešėja. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą ačiū visiems nariams už labai įdomias diskusijas. Žinoma, daug bendrų temų išsakyta, daug bendrumų, bet e, ir uh, daug, daug klausimų, kur iš tiesų slypi tas velnas, kaip sakoma, detalėse, tad darbo dar daug bus siekiant kompromisinio susitarimo bendros diskusijų temos, kaip minėjau, anksčiau būtų e, tokios. Tai e, supaprastintos procedūros, manau, tai labai svarbu praktiškai visiems kalbėjusiem nariam. Jie ja, praktiškai visi šiandien minėjo svarastinimo svarbą, kartu pripažinta tai, kaip sakė pane Šrater, jog reikia reikia įvertinti poreikį užtikrinti, kad būtų atskaitingumas. Aš sakiau, jog reikia su paprastinimo e, paraiškų procedūros, minėjau vertinimą ir e, būtent tą ten ir e, turėjau galvoje, tad iš tiesų nemažai dar darbo laukia, dirbsime su pakeitimais ir galvosime, kaip viskas turėtų būti su procedūrom. Visi nariai minėjo, kad fondas sukurtas skirtas labiausiai skurstantiem, labiausiai stokojantiem. Daug narių minėjo Europą 2020 strategiją ir turbūt svarbu prisiminti, jog visoje ES 43 milijonai žmonių gyvena skurde. 120 milijonų ES patiria skurdo riziką. Europą 2020 strategijoje siekiama išlaisvinti 20 milijonų žmonių nuo skurdo. E, suprantame, kad fondas e, nėra būtinai toks fondas, kuris yra skirtas kovai su skurdu, tačiau e, vis dėlto čia siekiama patenkinti bazinius žmonių poreikius ir, kaip sakė komisija, kad būtų galima pasinaudoti uh, vėliau ir ESF, tačiau pirma ta galimybė būtų pasinaudoti paslaugom pagal šį fondą. Finansavimo klausimas sukėlė labai daug diskusijų šiandien, čia taip pat yra bendrumų. Tačiau yra ir sričių, kur reikėtų tikslinti, kaip tai veiks. Uh, E, didelis susirūpinimas yra dėl e, šalių, ypač tų šalių, kurios, dėlė, kurios turi programas, kad, kad jos negalės leisti savo bendrai finansuoti e, fondo ir tai neleis joms dalyvauti programoje. Ko mes siekiame, tai pašalinti kliūtis dalyvauti šalims programoje buvo pasiūlyta sprendimo būdų, kaip, pavyzdžiui, savanoriškas bendras finansavimas, bendras privatus finansavimas ir e, tas rytis e, būtų galima nagrinėti. Detaliau galėtume aptarti tos klausimus. Dėl rodiklių ir paskirstimo rakto vėlgi buvo daug diskusijų dėl to, kaip veiks paskirstimo raktas, e, kaip bus taikomi rodikliai. Manau, jog svarbu, kad mūsų naudojami rodikliai būtų pakankamai patikimi, kad užtikrintų, kad labiausiai skurstantis valstybėse narėse galėtų pasinaudoti programą ir kad e, programos finansuotų būtent tas šalis, kuriuose labiausiai stokoja žmonės. Uh, Dėl pakeitimų pirmininkė minėjo žemės ūkio komiteto pakeitimus. Aš konkrečiai taip pat norėjau tai paminėti, kalbant apie intervencinius atsargas. E, tai viena sritis. Uh, viena iš sričių, kurią minėjo savo pakeitimuose ir kiti nariai, aš manau, kad reikėtų suteikti intervencinės atsargas ir be papildomos kainos. Vėlgi, kalbant apie bendrą finansavimą, nereikėtų pamiršti, kad e, dabartinė pagalbos skursnantiems e, programa neturi to reikalavimo bendro finansavimo, tai turbūt reikėtų apie tai pagalvoti, o mes nagrinėjame bendro finansavimo klausimą dėl savanoriško dalyvavimo klausimo. Uh, tai turbūt šis klausimas sukės labai daug diskusijų. Kaip komisija sakė, fondas skirtas labiausiai skurstantiems. Visose šalise yra gyvenančių materialiniam skurdė, patiriančių kraštutinį skurdą. Pati lankiausi maisto bankė Mančesteryje ir žinau, kad yra daug organizacijų viso Junktinėje karalystėje, kurios skundžiasi dėl to, kad e, negali pasinaudoti tą programą, negali dalyvauti, nes e, jie, jei jie galėtų pasinaudoti tą programą, galėtų pritraukti papildomą reikalavimą. E, ir, ir, čia ir tampa aktualus bendras finansavimas. Pati programa numato, kaip pritraukti papildomą finansavimą organizacijom, kurios dalyvauja toje programoje. Pane Kornelisen klausė dėl pakeitimų, dėl galimybės imti mokestį už maistą. Pradinis pasiūlymas e, buvo maždaug 10 procentų maisto kainos, pato pakoregavome ir nurodėme, kad tai galėtų būti įmoka. Aišku, bet kokios gaunamos e, organizacijos pajamos e, grįžtų į programą, nes iš programos labai dažnai finansuojama tik tai nedidelė dalis. pagrindinis tikslas ne pritraukti lėšų, bet užtikrinti gavėjų orumą, nestigmatizuoti jų. Jie ne, negal, negalvotų, kad visiškai nemokamai vis, viską gauna, kad galėtų, galėtų šiek tiek ir prisidėti prie to. Ir turbūt tas klausimas, kurį dar galėsime mm, diskutuoti per ateinančius posėdžius dėl biudžeto, Taip, e, kaip visi čia ir aš sutinku, kad biudžeto nepakanka, tačiau, kaip sakė pirmininkė, galime laikytis nuomonės, kad biudžetas nepakankamas ir galime bandyti sekti tai, kas vyksta kaip parlamentas, galime bandyti uh, veikti tai, kas vyksta taryboje, diskutuojant dėl biudžeto, ka, kartu kalbant apie teisėkuros pasiūlymą. Tai e, e, turbūt neturime įgaliojimų svarstyti biudžeto ar jį keisti kaip nors. Pane Harkin klausė apie pažangą taryboje. Kaip suprantu, diskusijos taryboje yra gan intensyvios yra tam, tikra, tam tikras pasipriešinimas programai, ir visiškai dar neaišku, ar bus visiškas sutarimas taryboje. Todėl sutinku su nariais, kurie sakė, kad labai svarbu, kad šis komitetas ir mūsų parlamentas pasiūstų labai aišku um, ženklą savo pranešimų dėl šios programos. Ir kad ir ką darome, turėtumėm siekti sustiprinti pasiūlymą kad e, ne, neturėtumėm e, sukelti pavojaus programos teisiniam pagrindu. Ačiū e, komisijai už darbą rengiant pasiūlymą. Ačiū už pasiryžimą dirbti su mumis, su mano personalu šio pasiūlymo klausimu. Vertinu komisijos uh, ryštą paprastinti procedūras. Kartu primenu, jog parlamento nariai mano, jog galima dar labiau viską supaprastinti. Kartu pripažįstant, kaip sakė ponia Morenšartie, jog reikia pusiausvėros, reikia užtikrinti, kad turėtume statistinius duomenis, kad galėtume įvertinti tai, kas vyksta reikia atskaitingumo programoje ir visą laiką reikia tai derinti su, tų, su tuo supratimu, kad daug nevyriausybinio organizacijų partnerių e, veikia iš esmės savanoriškai. Ir turime užtikrinti, kad e, administracinės naštos neužmesime ant jų pečių. Tad e, iš tiesų bendrumo daug, daug ir darbo su 517 e, pakeitimų, daug pakeitimų pateikė e, moterų e, komitetas, Žemės ūkio komitetas, regionų plėtros komitetas ir esu pasirengusi dirbti su visais šešėliniais pranešėjais, nuomonių pranešėjais, kad parengtumėm gerą pasiūlymą ir kad galėtumėm kartu dirbti su pirmininkė. Ir galiausiai pirmininkė, e, norėčiau pasakyti, e, su pasirengusi dirbti glaudžiai su pirmininkaujančia tarybai Airija. Aišku, e, darbo terminai labai trumpi, nes reikia iki balandžio posėdžio parengti kompromisą ir, žinoma, dirbsime toliau tuo pat metu, dėrėsime su taryba. Ačiū Jums ir lauksiu ateinančių poros savaičių darbo. Dėkoju, ponė pranešėja. Vieno dalyko Jūs nepaminėjote. Tai yra Elizabeth Schroeder nu, pastabos ir komentarai neįprasta gal, kad pirmininkė kalbėtų po pranešėjos, bet aš norėčiau dar šį dalyką pabrėžti. Ši paramos labiausia skurstantiem asmenim e, programa pareikalavo pirmiausia labai daug pastangų, kad iš vis tokia programa atsirastų. Mūsų komitetas prisideda kaip tik gali prie solidarumo politikos strategija Europa 2020 yra numačiusi e, kova su skurdu kaip vieną iš tikslų. Jei jau toksai tikslas yra numatytas, tai turime ir veikti. Iš kitos pusės turime gerbti subsidiarumo principą. O Europos Sąjungoje, subsidi... Europos Sąjungoje solidarumas tai pirmiausia visų mobilizavimas kovai su skurdu. Matome, kokia sudėtinga situacija dabar yra. Suprantame, kad makroekonominė situacija valstybėse narėse yra skirtinga. Jei turtingiausios šalis sako, mes pasirūpinsime savo skurstančiais, o jūs pasirūpinkite savo, kažin ar mes ką nors pasieksime tokiais principais vadovaudamiesi greičiausiai atsidursime situacijoje, kai bus sakoma, galbūt šiek tiek perdėtai pasakysiu, aš turtingas ir nesirošiu e, ir išspręsiu savo valstybės problemas, o kitų valstybių problemas tegu sprendžia jos pačios. Neturėtume tokių principų vadovautis, neturėtume čia pradėti mm, debatų moralinių ar kokių kitokių debatų, bet jei numatysime kokią nors strategiją, kovos su skurtu strategiją, tai joje turi dalyvauti visos valstybės narės, visi, nes solidarumo principas būtent ir reiškia visų solidarumą. Kaip kitą kartą e, pratesime diskusijas, kaip sakė pranešėja e, pakeitimai gali, e, kompromisiniai pakeitimai bus nagrinėjami 22 balandžio, o 23 balsuosime dėl šios nuomonės. Jei mums pavyks, e, pabandysime įtraukti Airiją į diskusijas šiuo klausimu. Airija turi galvoje pirmininkaujančią šalį Europos taryboje kiti mūsų darbo tvarkės klausimai, keitimasis nuomonėmis dėl daugiametės finansinės programos padėties per Europos vadovų tarybą 7-8 vasario valstybių vadovai sutarė dėl daugiametės finansinės programos e, sumų ir buvo parengtos atitinkamos išvados. Tas susitarimas dėl daugiametės finansinės programos apibrėžė, numato tam, tikrus, tam tikras sumas. Žinote, kad 8 e, procentais sumažintas siūlomas biudžetas, turint galvoje komisijos pasiūlymą, tai yra įsipareigojimų biudžetas, o mokėjimų, e, mokėjimų dalis sumažinama 9 procentais. ir dėl to šis biudžetas reikš vieną procentą e, įsipareigojimų prasme 1 procentą nuo BNP ir 0,95 procentus nuo BNP mokėjimų srityje. Ir aišku, kad mums kyla šiek tiek abejonių dėl tokio biudžeto, dėl jo politinių tikslų ir visą tai iškelsime per dėrybas. Parlamentas savo rezoliucijoje yra visą tą pabrėžęs, to nepriminsiu, dėl tos rezoliucijos buvo balsuota praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje. Žinote, kad be visa, e, be kitų dalykų buvo kalbama apie iniciatyvą paremti jaunimui, tam numatyti 6 milijardai eurų tą nusprendė Europos vadovų taryba. Ir taip pat e, reiktų pabrėžti prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą ir labiausiai skurstantiems sloksniams paremti fondą. Parlamentas priemė praėjusią savaitę rezoliuciją, kaip jau minėjau, 13 kovo ta rezoliucija priimta. Mes turime dabar uh, dėrėtis dėl daugiametės finansinės programos, atsižvelgdami į mūsų naują vaidmenį, kalbant apie jaunimo iniciatyvą, mes jau esame e, parengę ir patvirtinę dėrybų mandatą Ir tas dėrybų mandatas apima ir Europos socialinio fondo, socialinį fondą, e, į ką įeitų ir jaunimo iniciatyva, bei mes siūlome naują. E, e, komisija pasiūlė kai kuriuos pakeitimus į reglamentą ir į bendrųjų nuostatų reglamentą, pridėdama naują konstatuojamą dalį, pakeisdama penkis straipsnius ir vieną priedą bei pridurdama vieną priedą. Pasitarę su koordinatoriais nusprendėme, kad mūsų dėrybų mandatas atitinkamai irgi turi būti e, modifikuotas, nes komisija modifikavo ir savo pasiūlymą. Dėl to sutarėme su politinėmis frakcijomis. Kolegos tik tai angliškai galės, labai atsiprašau, bet trūksta laiko vertimui į kitas kalbas, taigi angliškai bus galima pakeisti tuos pasiūlymus iki 27 kovo 12 valandos pietų ir labai kviečiu, kad koordinatoriai tuos pakeitimus e, suderintų. Visi turi laisvą valią siūlyti pakeitimus, o tada e, dėrybų e, grupės surenks bendrą susitikimą dalyvaus pranešėjai, šešėliniai pranešėjai. Tai bus arba 15 arba 16 savaitės pradžioje bus suderinami visi kompromisiniai pakeitimai, suderinami du tekstai ir mūsų komisijoje dėl tų klausimų balsuosime 22-23. Mūsų komitete dėl tų klausimų balsuosime 22 ir 23 balandžio ir taip galėsime atitinkamai modifikuoti dėrybinius įgaliojimus. Aš kreipiausi į komisijos e, dėl to, kad būtų patvirtinta mūsų išskirtinė kompetencija dėl paramos jaunimui iniciatyvos. Tie galėčiau pasakyti. Ar būtų kokių nors komentarų, klausimų? Viskas gerai. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas 26. Dėrybos su taryba dėl socialinių pokyčių ir inovacijų programos. šių diskusijų tikslas informuoti komiteto narius apie trilogą, kuris vyko 21 vasario, Jūtas Steinruk pristatys trilogo rezultatus. Ačiū, pane pirmininkė. Trejato susitikimas vyko vasario 21 dieną, tai buvo pirmas susitikimas pirmininkaujant Airijai. Mes po truputį stumėmės į priekį, sutarėme, kad reikia daugiau atkreipti dėmesio į kai kurios politinius aspektus. Pirmininkaujančiai šaliai nepatiko vienas iš mūsų svarbiausių reikalavimų susijusių su tarp valstybinėmis partnerystėmis ir finansavimu, kuris turėtų būti įtrauktas į socialinių pokyčių ir inovacijų punktus. Komisija sakė, kad tai galėtų būti įtraukta į Europos socialinio fondo programas. Kaip ir praeitįje mes pageidavome užtikrinti paties proceso nuoseklumą ir tolesnį vykdinimą. Kitas trišalių dėrybų susitikimas vyks balandžio mėnesį. Iš parlamento pusės mes tikrai galime <clears throat> džiaugtis, kad labai daug pasiekėme, padirbome ir um, kai tik tai išgirsime tarybos konkrečias jau pozicijas dėl mums svarbių klausimų, informuosime nebejotinai ir jūs. Aš manau, ponė pirmininkė, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes tikrai sudarėme labai gerą dėrybinę komandą. Puiku, ar būtų kokiu nors komentarų, klausimų? Tada eikime prie Europos socialinio fondo Vakar vyko dvyliktasis trilogas. Dvyliktasis trilogas. Taigi jau daugiau kaip dešimtų trilogų vyko, dabar sutiksiu žodį pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Problemos yra ne trilogų skaičius, bet pažanga per trilogus. Pirmasis klausimas, dėl kurio vakar su taryba iškart susikirtome, tai yra du dalykai, e, dėl kurių mūsų komitetas turi labai aiškę poziciją. Tai yra 25 procentai iš sanglaudos fondo socialiniai sanglaudai ir uh, socialinio fondo lėšų naudojimas kovai su skurdu. Mes norime kad Europos socialinis fondas ir kova su skurdu būtų užimtų svarbę vietą šių klausimų sprendime. Per mūsų e, trilogą vakar e, buvo abejojama, tais 25 procentais dėl e, lėšų skirimo socialiniai sanglaudai ir 20 procentų skirimo kovai su skurdu. Bet vakar mum iš vis trilogas nesisekė. Europos komisija ir parlamentas nori e, pagrindinį dėmesį skirti taikymo sryčiai, o e, taryba investicijoms. Mes klausėme e, tarybos, kokios valstybės narės laikosi tokių pozicijų, bet neišga, ne, negavome atsakymo. tai yra susiję su trečiuoju straipsniu. Iš vienos pusės ten kalbam apie investicijų prioritetus ir apie tų prioritetų išplėtimą. Taryba žadėjo netrukus mm, vėl pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Ketvirtą straipsnį taip pat aptarinėjome. Ir čia yra dalykų, dėl kurių nesame linkę dėrėtis. Taryba nori, kad socialinės išlaidas galėtume laikyti taip pat ir Europos regionų plėtros fondo socialinė linkme nukreiptas išlaidas. Tai yra, jei statysime ligoninės ar vaikų darželius, jei e, tai bus finansuojama iš regionų plėtros e, fondo, tai e, tos sumos pateks į tuos 20 procentų finansavimo iš socialinio fondo. Mes tam nepritarėme. Tai yra ta raudona linija, kurios mes nenorime peržengti. Bet taryba irgi stoja piestų. ketvirtajame straipsnėje, jo trečiojoje dalyje yra pateikti papildymai, kad teminės koncentracijos mechanizmai e, būtų lankstesni, taryba siūlo tokius papildymus, tai yra susijęs su socialinėmis inovacijomis, su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu Bet į visą tai neatsižvelgiama, kai skaičiuojamos sumos toms teminėms koncentracijoms. Mes jau esame pritarę mm, ankstesniam teksto variantui, kodėl komisija dabar nori jį papildyti Todėl, kad to prašo valstyb, mažosios valstybės narės. Kai taryba ką nors priduria arba papildo ir e, tekste, kuriam jau buvome pateikę pakeitimus, E, Mums vis atkyla klausimai, kodėl tai padaryta. Taryba sako, kad to nori mažosios valstybės narės, tada mes klausėme, kas tos mažosios valstybės narės, kaip jas apibriešite. Bet atsakymo neišgirdome. Ir užbaigdama galėčiau pasakyti, kad ar 10, ar 11, ar 12 trilogas bevyktų tas dvyliktasis mūsų vakarykštis trilogas buvo nesėkmingas, nes skiriasi mūsų vizija, ta prasme Europos parlamento vizija nuo tarybos vizijos. Mes čia laikomės panašių pozicijų kaip komisija. Taigi, mes kartu su komisija prieš tarybą gaunamės dabartinėje situacijoje. Ir mums kila klausimas, ar iš vis taryba nepa, nepažeis Europos socialinio fondo pamatų naujame programavimo laikotarpyje. visa parlamento dėrybinė ir komisijos dėrybinė delegacijos pasiūlė pakeisti dėrybų lygį ir reiktų, kad dabar ateityje trilogas vyktų dalyvaujant Europos komisaram Lašlo Andor ir Kanui ir atitinkama Airijos ministrui. Nes kitaip mes uh, Dabar esame patekę į aklavietę ir kažin ar be jų dalyvavimo iš tos aklavietės galėsime išeiti. Nes mūsų Europos socialinio fondo vizija skiriasi nuo tarybos vizijos. Iš tiesų, tas trilogas labai nesėkmingai vyko. Ir ketvirt, vykstant dėryboms mes nuolat diskutuojame, bet taryba visiškai nelinkus nei šiek tiek sužveln, sušvelninti savo pozicijos. Mes manome, kad jie nepakankamai rimtai žiūri į trilogą. Ir mes paprašėme, kad pirmadienį per pietus grįžtume prie visų tų punktų, dėl kurių dabar patekome į aklavietą. aklavietę. Kitas trilogas bus 27 kovo 18 val. ir dar kiti du trilogai bus 18 ir 22 balandžio. Tiek, ponė pirmininkė, galėjau papasakoti apie tai, kas vyko vakar. Dėkoju. Tres cosas breves. Lo primero, reiterarle. Pirmininkė, trys pastabos trumpai. Pakartosiu, kad Elizabeta socialdemokratai tikrai šimtų procentų remia. Klausimas svarbus, svarbus ekonominių požiūrių. Ir nepamirškime, kad fondas per pastaruosius septynerius metus suvaidino tinkamą vaidmenį. Aišku, reikia tarti su taryba. Ir nors taryba atsitvėrė sieną, nepamirškite, kad net ir nenugriaunamos sienos griūva. reikia tikrai vadovautas protingų požiūrių, o aišku, dėrėti su taryba, kuri nusiteikusi tik blokuoti viską, yra neįmanoma. Jeigu jinai taip ir toliau elgsis, na tai tiesiog prarasime laiko. Labai svarbu žinoti, kokios valstybės narės remia tarybos poziciją. Mes negalime leisti, kad taryba elgtųsi su mumis kaip su kvailiais. Mes esame atsakingi savo rinkėjams. Mes turime žinoti, kas vyksta užkulisiuose. Reikia žinoti, kokios valstybės narės pritarė tarybos nelankščiai pozicijai. Reikia žinoti savo didvirių vardus, žinoti, kas veikia ne demokratiškai. Ir neaišku, ko valstybės narės e, bijo, Aišku, jeigu dėrybos bus stabdomos, tai reikia, jeigu dėrybos stabdomos, tai reikia įsiaiškinti, ar tokia yra bendra pozicija, ar tai tiesiog blokuojančios mažumos problema. Jei nieks daugiau nenori kalbėti, tai aš norėčiau šį beitą pridurti. Pirmiausia, dėl dėrybų taktikos, tarybos dėrybų taktikos, kurią vakar patyrėme, pranešėjas sakė, kad yra keturių stulpelių dokumentas ir ketvirtame stulpelyje nėra siūlomas joks tekstas. Visad, ko gero, tas ketvirtasis stulpelis, tarybos stulpelis per dėrybas paliekamas neužpildytas. Nenorėčiau nieko kaltinti. Nei Kipro, prieš tai pirmininkavusio, nei dabar pirmininkaujančios Airijos. Bet e, turiu pasakyti, kad su ministrais visat pavyko puikiai padirbėti ir dėrybos e, toli gražu neatspindėjo ministrų kvalifikacijos ir pasirengimo dirbti šiais klausimais. Parlamentas nori dalyvauti bendro sprendimo mm, procedūroje, o ne ateiti į aklavietę tik todėl, kad parlamentas visą laiką nusileidžia ir daro nuolaidas, o taryba net ne, nesirošia pajudėti iš savo pozicijų ir žinau, kokia yra čia taktika. Per 20 trilogų mes e, padarome visas įmanomas nuolaidas, o po to sakoma, kad laikas baigėsi, jau baigėsi metai ir jei norite nuo kitų metų tą fondą naudoti, tai turite sutikti su mūsų sąlygomis. Ta turime turėti galvoje. Tokia yra tarybos strategija. Toliau. Ryšys tarp įvairių dėrybų, kurios vyksta Europos socialinis fondas, aišku, nėra nepriklausomas. Jis pirmiausia turi būti, jo, jo buvimas turi būti patvirtintas, tai tvirtinama per dėrybas, Elenkoza uh, e, dalyvauja tose dėrybose mūsų vardu. Bet uh, dabar tos dėrybos užstrigė dėl 44, ties 44 straipsnių, kur apibrėžiamos valstybių narių pareigos priklausomai nuo regionų išsivystimo lygio. Tai yra susijęs su sanglaudos politikos įgyvendinimu. Tas straipsnis yra suformuluotas taip, kad kad valstybės narės iš vis gali nesinaudoti Europos socialinių fondų. Manau, kad tai mum yra pavojaus signalas. Ir dėl to mes turime reikalauti, kad trilogas vyktų lygmenių, kuriame galima iškelti ir politinės svarbos klausimus. Taigi, be ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių, kurie nuolat minėjo socialinį ir krizės ir fondų naudojimo aspektą. Visi sako, kaip svarbu skirti dėmesį socialiniams klausimams. Net valstybių ir vyriausybių vadovai tą sako, numatė jaunimo garantijų sistemą. Bet jei mes paliksime pagrindinio reglamento 44 straipsnį, tokį koks jis yra, nebeliks Europos socialinio fondo. Ir aš manau, kad su komisijos nariu Andoru mes pagalvosime, kaip toliau tos dėrybos turėtų vykti. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tokius dalykus. Manau, kad trilogo rezultatai iš tiesų yra įdomus visiems, ne tik e, dėrybiniai delegacijai. Daugiau klausimų nėra, tai periname prie 28 punkto. Mūsų delegacijos vizito į Frankfurtą ir į Berliną vasario 13-15. Delegacijoje buvo E, Tomas Mann, Jutta Steinruk, Marian Harkin ir aš pati. Mes turėjome tris tikslus. Pirmiausia, Frankfurte 13 vasario susitikome ir apsikeitėme nuomonėmis su e, antžeminių paslaugų teikimo e, įmonėmis Frankfurto oro uoste. Mūsų komisija rengia nuomonę pranešimui šią temą. Transporto komitetas rengia pranešimą, mes rengėme nuomonę, Tomas Man už tai buvo atsakingas. Taip pat su Man Roland įmonės atstovai sustinkome, nes jie pasinaudojo prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis. E, tai yra pavyzdinis toksai atvejis, kai fondas buvo labai efektyviai panaudotas. Kitas mūsų vizito etapas buvo Berlyne. Čia susitikome su Bundestago nariais, transporto komiteto Bundestage nariais Ir e, čia kalbėjome apie darbuotojų komandiravimo e, teisės aktus, susitikome su valstybės sekretoriumi užimtumo ir socialinių klausimų srityje, e, aptarėme daug temų. buvo labai, ministras labai palankiai pasižiūrėjo valstybės vadovų mm, nutarimą numatyti paramos jaunimui programą. Tai yra vienas iš solid, viena iš solidarumo išraiškos būdų Europos Sąjungoje, kalbant apie jaunimo garantijas, ministras sakė, kad tai siejasi taip pat ir su e, pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo ir paramos labiausiai skurstantiems gyventojams fondų veikla. Yra valstybių, e, visos praktiškai valstybės dabar turi problemų ir buvo pabrėžta, kad reikia vykdyti struktūrinės darbo rinkos reformas. Ministrė labai pritarė jaunimo paramai, dėl ko mes buvome patenkinti. E, toliau moterų kvotų klausimas. Suprantame, kad vyriausybėje tai yra svarbus klausimas. Taip pat svarstėme apie pensijų teisių perkelimą. Vokietijos pozicija keičiasi. Kalbėjome taip pat apie darbuotojų perkelimą įmonių viduje. Vokietijos ministras atkreipė mūsų dėmesį, kurie straipsniai jiems labiausia rūpi šiame teisės akte. Tai yra 9 ir 12 straipsniai, kurie siejasi su kriterijais ir bendra atsakomybė. Mes taip pat priminėme, kokia yra Europos parlamento pozicija šiais klausimais. Vizitas buvo labai naudingas, sustikome su socialiniais partneriais dėl darbuotojų perkelimo direktyvos. Ir čia socialiniai partneriai pateikė mum surprizą, nes mūsų komitetas įpratę susitikinėti su darbuotojais ir, ir su, su socialiniais partneriais atskirai, bet Vokietijoje mes sustikome su visais. E, Vokietijoje taip neįprasta, bet jie sutiko e, atskirai su mumis susitikti. Taigi tiek galėčiau pasakyti, yra šio vizito aprašymas, e, kam įdomu